komisijai dėl Europos verslo centrų Azijoje. Iškar žodį suteikiu autoriams. Pirmiausia, ponas Vital Moreira. Penkios minutės jam skiriamos. Mėly kolegos, mes e, šitą klausimą žodžiu parengėme savo komitete, aš to komiteto pirmininkas. Ir vadinasi, aš turiu pristatyti šį klausimą žodžiu. Taip pat panas Kaspari, panas Ronaldį, Sakadėlį, Robert Sturdy taip pat pasirašė šitą klausimą žodžiu. Jie yra bendrautoriai. Taigi klausimas jums jau žinomas. Taigi aš ne, nekartosiu šio klausimo. Tiesiog aš norėčiau atkreipti dėmesį į kai kurios pasvarstymus. Pirmiausia, čia kalbama apie vadinamasios e, informacijos centrus Azijoje, kurios įrengia Europos Sąjunga. Tai būtent e, buvo skirti tie informaciniai centrai, e, pritraukti investicijas, tai yra vienas iš prioritetų Europos Sąjungoje, tai yra tik tikrai sveikinęs tikslas. Ir pirmiausia, tai svarbu toms valstybėms, kurių finansinės lėšos yra pakankamai ribotos. Ir kaip jau sakyta, ES sukūrė tokius informacinius centrus trečiosiuose šalyse ir nori e, tokiu atveju pasiekti pridėtinę vertę, tai būtent prie valstybėms narėms paremti jas. Yes. Čia pirmiausia e, e, siūlomi E, e, siūlomas specializuotos paslaugos mažoms vidutinėms įmonėms. Tai būtent e, Europos verslo centrai Azijoje, įvairiose valstybėse, 8 metais Indijoje, 10 metais Tailande ir Kinijoje. Ir Europos Sąjunga įsipareigojo, arba bent jau pasakė, kad Filipinuose bei Malazijoje panašus verslo centrai turės būti įsteigti. Tai iš tiesų tikrai sveikintinas dalykas, jeigu bus atidaryti iš tikrųjų tie verslo centrai. Aš galiu šią iniciatyvai pritarti, tačiau reikia veikti nusekliai. Galbūt reiktų mums šiek tiek struktūruoti mūsų strategiją, kalbant apie tos verslo centrus. Būtent komisija turėtų e, laikytis e, išsamesnės struktūros. Aš čia prieš šešerius metus pacituosiu parlamento nuomonę, tai būtent e, glaudesnis bendradarbiavimas su prekybos rūmais arba su prekybos institucijomis arba organizacijomis trečiosiose šalyse, kuriuose e, keičiamasi informacija tarp ambasadų, valstybių narių ir visų tų institucijų, kurios e, vykdo veiklą užsienio prekybos srityje. Tai čia citatos pabaiga. Taigi čia mes kalbame apie tam tikrą koordinavimo platformą, kurią gali naudotis mažos vidutinės įmonės, kad galėtų geriau e, koordinuoti savo veiklą. Nuo 2012 metų mes taip pat skiriame finansavimą šiai strategijai, šitą strategiją toliau finansuojama, taigi pirmiausia, Europos Sąjunga yra suinteresuota skatinti užsienio prekybą O dabar jau praėjo keliari metai nuo to laiko, kai buvo e, įsteigti šitie verslo centrai, atidaromi vis nauji verslo centrai ir labai būtų įdomu, e, jei Europos komisija pateiktų ataskaitą Europos parlamentui būtent apie tai, ar šios struktūros yra veiksmingos, ar atitinka e, šie verslo centrai mūsų lūkesčius, ar jų veikla buvo patenkinama. Mhm ir ką galima nuveikti, kad e, šie verslo centrai veiktų dar veiksmingiau. Kągi siūlo komisija? Kad e, šių verslo centrų valdymas būtų geresnis, kad paslaugos būtų teikiamas geresnis, kad e, verslo centrai būtų matomesni. Nes, nes pirmiausia, čia mes kalbame apie mažas vidutinės įmonės, kurios gal, turi gauti informaciją, uh, per tokius verslo centrus. Taigi, bet kokia atveju Europos Sąjunga tai daug kainuoja tokie centrai. Koju žodis komisijos nariai. Pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai, tai yra žodinis klausimas, kurį sudaro penkios dalys. Pirmoje dalyje keliamas klausimas, ar dvišalių pagrindų veikiantys priekybos rūmai ir jų geriausia praktika buvo pakankamai ją pasinaudota, kuriant Europinius verslo centrus Azijoje. Taip pat kiek tai e, yra suderinta su dabartinėmis paramos priemonėmis šiems verslo centrams. Atsakymas būtų už tai, koks naujieji Europiniai verslo centrai Kinijoje, Tailande buvo įsteigti pasikonsultavus su valstybėmis narėmis, kurio, kurios veikia vietose. Taigi buvo atsižvelgta į ankstesnę praktiką, taip pat e, numatant įvairias paslaugas e, vietoje irgi buvo į tai atsižvelgta. Ir tai buvo bandoma sukurti Europinę pridėtinę vertę, kuriant Europos verslo centrus. Taip pat e, užtikrinamas darnumas įtraukiant jau veikiančias e, institucijas ir bendrai tvarkant e, veiklą. Taigi tai suderinta su įvairiomis priemonėmis, pagalbos e, centru, įmonių tinklų, Europos įmonių tinklų ir panašiai. Taigi, steigiant, kuriant naujus Europos verslo centrus, buvo bandoma užtikrinti suderinamumą su visomis jau veikiančiomis paslaugomis ir priemonėmis. Kitas klausimas buvo dėl išteklių paskirstimo. Ir štai koks mano atsakymas. Pagal pakeistą ICI reglamentą plus 75,6 milijono eurų buvo skirta antram prioritetui, tai reiškia ekonominiai partnerystiai ir verslo skatinimui, investicijos aštuonios investicijos buvo numatytos, aštuoniems centrams, septynios, septyniems jau buvo skirtos investicijos. Europos verslas turėtų 20 procentų padengti bendrus kaštus, o pajamos ir turėjo būti bendro finansavimo pagrindinis šaltinis. Žinoma, dabar vykdomos naujos kartos programos laikotarpį nuo 14 iki 20 metų, partneri, nauja partnerystės priemonė kuriama mokantis iš ankstesnės patirties ir derinama tai su ankstesnėmis veikiančiomis priemonėmis. Taigi tai iš dalies yra atsakymas į jūsų klausimą. Smulkios vidinės įmonės tikrai neturi daug išteklių, kad galėtų būti labiau matomos tolimesnėse šalyse. Tre, trečioji dalis dėl pridėtinės vertės. Aš manau, kad iš dalies jau buvo atsakyta į tą klausimą, pateikiant atsakymus į du ankstesnius klausimus. Tai iš ties mus neramina, kuriant tuos centrus, būtent, kad būtų sukurtas, sukurta pridėtinė vertė. Ir mes papildomai galime skirti aukštesnius pareigūnus, tose valstybėse ir galbūt tai padėtumėme, tokiu būdu padėtumėme smulkioms sutinėms įmonėms. Ketvirta dalis, ar buvo atsižvelgta į parlamento rekomendacijas, be jokios abejonės buvo atsižvelgta į konkrečias rekomendacijas ir įsteigta koordinavimo platforma tam, kad Europos verslas įgautų tarptautinį mastą. Ta koordinavimo platforma buvo įsteigta 2014 m. pirmoje pusėje taip pat stebėsenos vertinimo darnumo klausimai irgi aptariami parlamento rezoliucijoje ir mes atsižvelgiame į tas rekomendacijas, kurdami tas įstaigas. Dėl biudžeto asignavimų ankstesnis laikotarpis jau pasibaigė, kaip žinia, 13 metų pabaigoje, tai dabar reglamentas yra pakoreguotas ir ateityje per kozmę ir finansinę partnerystės priemonę turėtų būti teikiamas finansavimas, pasimokant iš ankstesnės patirties ir konkrečiai daugiau dėmesio skiriant smulkioms nėms įmonėms. Taigi toks būtų mano atsakymas į žodžių pateiktą klausimą, kurį sudarė tokie penkios, penkios dalys. Dėkoju komisijos nariai. Dabar frakcijų vardų pasisakys kolegos pirmasis Kaspari. Trys minutės. Gerbiama pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, mano frakcija iš tiesų visada pasirengusi padėti mažos vidutinėms įmonėms skarbtis į kitas rinkas. O tam, žinoma, tokiams iniciatyvams tai yra priklauso tokie verslo centrai ir manau, kad e, tie centrai dirba tikrai sėkmingai. Tačiau, kai vėliau buvo pateiktas pasiūlymas e, mažos vidutinėms įmonėms atverti tokias rinkas kaip e, Tailandas, Kinija ir, Inija, ir Indija, būtent verslo centrais, tada mes rėmėme komisijos pasiūlymą su tam tikromis sąlygomis, kad šalis turi būti svarbios mūsų mažos vidutinėms įmonėms ir turi būti taikomos įvairios priemonės, kuris padėtų mūsų mažosioms vidutinėms įmonėms įsiskverbti tas rinkas, kad būtų taupiai, tausiai naudojamas lėšos, veiksmingai naudojamas lėšos ir kad nebūtų atitinkamų prieštaravimų. Aš manau, kad šitie trys verslo centrai buvo tikrai nesėkmingi. Pavyzdžiui, Indija. E, nesena ataskaita iš šio centro kuri buvo atsiusta į mūsų e, frakciją. Ten buvo e, kalbama apie 17 e, galimybių skverbtis į rinką ir forumų. Iš tikrųjų, per šešis mėnesius į šį centrą buvo kreiptas tik 17 tai kartų. Na, 20 milijonų eurų padalinta į 10 metų, tai yra 10 milijonų per metus Tai reiškia, kad verslo centras pasinaudoja 50 tūkstančių eurų atsakydamas į vieną užklausą. Iš tikrųjų, panas komisijos nariai, įtraukite šį veiksmingumo ir tausumo klausimą į savo darbo atvarkę. Na, iš esmės, centras Tailandė iš tikrųjų susitarė nuo pat pradžių su problemomis. Bankokė netgi svarstama uždaryti šitą verslo centrą. Europos lėšos 2, 2 milijonai eurų nuo 10 iki 12 metų tiesiog būtų panaudoti ne pagal tikslą ir visai nereikalingai išvaistyti. Na, tiesiog steigiant tos centrus netkreiptas dėmesys į valstybių narių patirtį, kuriant panašius centrus. Kodėlgi į tai nebuvo atkreiptas dėmesys, nesuprantu. Uh, Iš esmės, ne, ne vienas iš tų trijų verslo centrų neišnevykdė savo užduoties. Kiti keturi centrai Malazijoje, Filipinuose ir kitose šalyse buvo e, įsteigti nepasitarus su atitinkomis suinteresuotomis šalimis. Todėl komisijos nariai, iš tiesų mes turime bendrai pasvarstyti, kaip mes galime veiksmingai vykdyti savo veiklą. Doamna președinte, domnule comisar, stimați colegi. Ačiū, pirmininkė, komisijos nariai kolegos. Sprendimas steigti Europos verslo centrus Azijoje buvo platesnės e, Europos pasaulinės strategijos dalis. Tai buvo iniciatyva paremti smulkų verslą, taip pat buvo remiamas ir smulkaus verslo aktu. 30 procentų Europos Sąjungos e, mažų ir vidutinių įmonių e, plėtoja savo veiklą už ES ribų. Taigi reikėtų skatinti jas veikti ir Azijoje ir tokiu būdu e, didinti Europos konkurencingumą. Azijoje yra daug energetikos ir žmogiškųjų išteklių, taigi naudinga ten steigti Europos verslo centrus. Tuo pačiu metu reikia atsižvelgti ir į administracinius iššūkius, kurių kyla Europos verslui tame kontekste. Taip pat reikėtų panagrinėti, kodėl tie centrai nėra veiksmingi. Bet e, mano nuomonė vis dėlto reikia skatinti verslo konkurencingumą, priekybos rūmus, rūmų veiklą Ir manau, kad Europos parlamentas turėtų atsižvelgti ir į verslo centrų pasiekimus, ir į jų veiklos trūkumus. Aš esu įstikinęs, kad e, vykdomoji ES institucija galėtų mums pateikti išsamesnės informacijos apie tų centrų veiklą. Ir e, taip pat sveikinu e, Europos priekybos rūmų iniciatyvą parengti žalėją knygą, kuri būtų Europos strategijos dalis. Ačiū dabar ponas Rinaldi, dvi minutės. Pirmininkė, komisijos nariai, kolegos. Visos frakcijos reiškia, sutarė šio klausimu ir mes manome, kad mums reikėtų tiksliai išsiaiškinti padėtį. Aš suprantu, kad reikia konsultuoti su valstybėmis narėmis, reikia kaip galima geriau pasinaudoti dabartinėmis struktūromis, tačiau Man atrodo, kad mes čia užimame gynybinę poziciją, nes vis dėlto nėra užtikrinamas Azijoje veikiančių verslo, Europos verslo centrų veiklos nuseklumas. Mes e, bandėme aiškintis, kas vyksta, bet dar yra likę nemažai neatsakytų klausimų. Akivaizdu, kad šių centrų veikla nėra be priekaištų. Indijai buvo skirta 17 milijonų eurų, Kinijai 5 milijonai, Tailandui 2 milijonai. Ir ne vienu atveju nėra aišku, kas yra atsakingas, kas koordinuoja veiklą, kaip dalyvauja valstybės narės ir kurios valstybės narės dalyvauja. Pavyzdžiui, Tailandė veikia taip pat ir Šveicarija ir Norvegija. Kitose kitur tos šalis neprisideda. Yra ir kitokių iniciatyvų Indonezijoje, Filipinuose, Pakistane, Birmoje, Laose. Nelabai žinome, kaip ten dirbama, tačiau ko mes pasimokėme, kokiu išvadu galėtume padaryti, perėdami prie, į kitą laikotarpį. Aš manau, kad lėšas reikia skirstyti nuosekliau. Reikėtų išsiaiškinti, ar, ar tos struktūros, tie centrai yra žinomi mūsų, mūsų mažoms ir vidutinėms įmonėms. Manau, tų centrų reikia. Tačiau ar yra atlikta kokia nors ekonominio efektyvumo analizė? Ir iš tikrųjų, esame gana nepatogioje padėtyje ir kuo labiau giliname su tų centrų veiklą, tuo labiau nusiviliame. Ačiū. Dabar turėtų kalbėti ponas Biutikov ir ponas Zadral, bet jų nėra, todėl suteiksiu žodį ponui Pašką. Ačiū. Nors tie verslo centrai Tailandė, Kenijoje ir Indijoje organizacinių bei temos požiūrių yra skirtingi. Tačiau aš manau, kad juos vienyje keli aspektai. Pirmiausia, tie verslo centrai yra finansuojami ES biudžeto lėšomis. Kitas dalykas, nepriklausoma nepriklausomas auditas nustatė tam tikrų trūkumų visose centruose. Atsižvelgiant į ekonominę stagnaciją, ES nebegali savo leisti kurti arba išlaikyti neveiksmingų struktūrų. Tai būtent struktūrų, kurios net neša jokios naudos Europos įmonėms. Todėl aš manau, kad e, komisija turėtų patikrinti e, naudą šių verslo centrų Azijoje ir mus informuoti apie tai. Ačiū ponui Paška, dabar ponas Stašny. Thank you, Madam President, dear colleagues. Ačiū, pirmininkė, kolegos. Mano frakcija visada rėmė politikos priemonės, kurios, kuriomis siekiama didinti ES įmonių konkurencingumą už ES rinkos ribų. E, Europos verslo centrai Azijoje yra viena iš priemonių, kuri turi padėti ES likti konkurencingai besikeičiančioje pasaulinėje rinkoje. Todėl tie centrai turi veikti kaip galima veiksmingiau ir efektyviau. Tačiau pastarojo meto vertinimai parodė, kad e, šios iniciatyvos nebuvo įgyvendinamos taip, kaip mes tikėjomės. Ir pateikti duomenys kelia keletą klausimų. Mes esame susirūpinę, ar įgyvendinamos iniciatyvos tikrai yra pakankamai naudingos Europos įmonėms. Ar tos e, ar lėšos yra tinkamai paskirstomos, taip pat ar iniciatyvos yra pakankamai skaidrios ir ar galima jas tęsti, ar tie centrai galėtų iš dalies išsilaikyti ir iš savo lėšų. Aš suprantu, kad naujų verslo centrų steigimas yra mm, ilgalaikis procesas, tie centrai turi įveikti pradinius iššūkius. E, centrai Indijoje, Kinijoje ir Tailandė jau pasiekė tam tikros sėkmės ir manau, kad uh, jie tikrai gali prisidėti prie bendro ES interesų. Bet mes turime siekti komisijos atsakomybės. Ji turi siekti, kad e, tie verslo centrai veiksmingai padėtų Europos verslui. Taip pat reikia tinkamų priemonių ir informacijos mūsų įmonėms, kad jos ne tik įeitų į e, Azijos rinkas, bet ir juose klestėtų. Ačiū. Dabar žodis poniai Kjostinger, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, gerimas komisijos nariai. Bendra ES prekybos politika yra mūsų užsienio politikos ramstis. Todėl pirmiausia turime atsižvelgti į Europą, Europos pramonės konkurencingumą, pirmiausia, mažų vidutinių įmonių konkurencingumas. Mažos ir vidutinės įmonės yra mūsų ekonomikos stuburas, todėl jos yra svarbios, ypač e, aukštųjų technologijų darbo vietų užtikrinimo srityje, būtent ES ir užsienyje. Aš e, manau, kad galiu pasakyti, kad mūsų frakcija iš tiesų pritarė šiems teiginiams. E, ir didelę dalį mažų vidutinių įmonių sėkmės sudaro, žinoma, eksportas į užsienį. Todėl mažos vidutinės įmonės turi be barjerų pasiekti kitų trečiųjų šalių rinkas. Uh, O tam e, reikia, kad verslo centrai veiktų veiksmingai ir padėtų siekti šių tikslų. Aš manau, kad kai kurias problemas reikia išspręsti. Danielis Kasparijo išvardijo tas problemas. Siekiant e, e, sėkmingai veikti trečiosiose rinkose, reikia finansavimo, žinių ir supratimo apie, apie, šį, apie, apie šią rinką turime, turime mažos įmonės pasirenkti atitinkamams iššūkiams ir žinoti savo, savo poziciją bei savo strategiją. Gaila, kad tie verslo centrai e, šito, šitos užduoties netlieka. E, ir jeigu jie netlieka šios užduoties, tai mes negalim savo leisti juos vėliau išlaikyti. Taigi mes turime skatinti Europos eksportą. Bet ar mes negalėtume geriau išnaudoti sinergijos tarp valstybių narių? ir kad galėtume vis dėlto optimizuoti tas e, ryšius tarp mūsų eksportuojančios pramonės ir tų verslo e, centrų. Galėtume gal sukurti geresnį tinklą, sukurti tokias struktūras, kurios teigiamti e, veiktų veiksmingai. Kitu atveju neišspręsime problemų. Aš manau, kad bet, bet kokiu atveju kartais siekiama gerų tikslų, bet blogomis priemonėmis. Bet kokiu atveju mes turime remti savo mažas vidutinės įmonės užsienyje. Dėkoju. Dabar spontaniški pasisakymai yra tik viena kolegė, ponė Maginis, užsirašysi pasisakyti, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nary. Šios savaitės pradžioje mes daug kalbėjome apie tai, kad taryb, kitame tarybos posėdėje bus kalbama apie darbo vietas ir užimtumą. Ir aišku, verslo centrai čia yra labai svarbus, tačiau ponas Gaspari tiksliai įvardijo, kur slypi problemos ir yra nemažai klausimų, kuriuos reikia išspręsti. Mano klausimas, ponio komisijos nariai, yra štai koks. Jeigu pati savoka yra gera, koncepcija teisinga, mes visi dėl to sutarėme, ar problem, problemos yra vadybinio pobūdžio, ar struktūrinės problemos, ar yra kokių tai kitų problemų, kodėl verslai, ne, verslo centrai neveikia taip, kaip turėtų ir kaip būtų galima tas problemas ištaisyti. Nes man atrodo, kad smulkos vidutinės įmonės, kažin ar pačios gali nuvykti į tą šalis, užmėgsti verslo partnerius, e, vers, verslo ryšius. Taigi, kaip tie centrai taip pat bendradarbiauja su nacionaliniais valstybių narių centrais, ar nėra konfliktų ir ar nebūtų įmanoma daugiau sinergijų sukurti tarptų centrų, nes e, tikrai augimo tempai nėra pakankami, verslo galimybių turime ieškoti kitur, ne tik ES viduje. Ačiū, e, ponė Maginės, e, žodis komisijos nariui. Ačiū. Labai trumpai kalbėsiu, ponė pirmininkė. Klausydamasis pono Moreiros, e, Gasparį kitų pasisakiusiųjų, supratau, kad reikia dar vienos peržiūros, kad galėtume išsiaiškinti, kiek sėkmingai veikia šie verslo centrai. Niekas e, neneigia, kad jie reikalingi, tačiau tai, kaip jie veikia, kelia tam tikrų abejonių. Ir reikia, aišku, atlikti peržiūrą ir kaštų naudos analizę. Aš irgi suvokiu, jog biudžetas yra ribotas ir reikia kuo galima geriau panaudoti mokesčių mokėtojų pinigus. Taigi tai yra pagrindinė žinia, kurią išsinešu po šių diskusijų. Dėkoju komisijos nariu, baigiame šias diskusijas. Dabar kitas darbo tvarkės klausimas, tai yra bendrosios diskusijos apie žuvininkystės klausimus. Čia yra du žodžiu pateikti klausimai komisijai. Ir pradėsime pirmiausia nuo pono Galagerio, jam skiriamos penkios minutės. Jo nėra. Jo nėra salėje.